So, Kolleginnen und Kollegen, bitte präparieren Sie Ihre Abstimmungsmaschinen. Mit Ponios ir ponai, prašom e, pasižiūrėti, ar veikia jūsų balsavimo įranga, ar visi turite balsavimo korteles. Galbūt asistentai ir svečiai galėtų šiek tiek tyliau kalbėti. So, ich bitte nochmal alle Kollegen, die Plätze einzunehmen und die Gespräche. Dar kartą paprašysiu e, visų susėsti, e, nutraukti pokalbius ir ypač prašau tą padaryti asistentų ir kitų. Mm. Katze, Hunde und Frettchen. Das ist der 13. So, es geht los. Kolleginnen und Kollegen, wir haben die rein. Taigi, kolegos, pradėkime. Sukeitėme e, vakar e, klausimų, dėl kurių balsuosime tvarką. Pirmasis e, klausimas, dėl ko balsuosime, yra katinai, šunės šeškai Taigi pirmasis yra tryliktasis klausimas, sveikinu pranešėją, balsuosime, kaip sakiau, e, dėl prekybos sąjungoje šunimis, katėmis ir šeškais. E, iškart balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Tai yra trumpas šios dienos balsavimas. Tryliktasis klausimas dėl kačių, šeškų ir šunų. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. E, 33 už 10 prieš. Galutinis balsavimas. Balsuojame. E, Linda, trumpas, trumpas čia balsavimas. E, Šūnės, katės, šeškai, balsavimas pradedamas, ar visi balsavote, balsavimas baigtas. 49 už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Mario Perilo paprašė žodžio. E, neturiu pirminkė kortelės. E, tuoj pat man ją atneš. E, pasižymėjome jūsų pastabą. Toliau ilgas balsavimas. Tai yra nekomercinis gyvūnų augintinių judėjimas. 19 kas už, prieš. Susilaikę. Neaišku. Balsuosime elektroniškai. 19 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 35 už 14 prieš priimtas. 20 atsijėmė, 21. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 178 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 22 e, už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 23 už. Prieš susilaikė priimtas. 179 už, prieš, susilaikė priimtas. 24 už, prieš, susilaikė priimtas. 25 už, prieš, susilaikė priimtas. 26 už, prieš, susilaikė priimtas. 27 už, prieš, susilaikė priimtas. 28 už, prieš susilaikė priimtas. 29 už, prieš susilaikė priimtas. 30 už, prieš susilaikė priimtas. 31 už, prieš susilaikė priimtas. Kompromisas numeris 1 už, prieš susilaikė priimtas. Tuomet šokame į priekį, 37 pakeitimas už, kas už, prieš, susilaikę, priimtas, 185 už, prieš, susilaikę, neaišku, balsuokime elektroniniu būdu. 185 pakeitimas, elektroninis balsavimas. Ar visi balsavote? 185. Balsavimas baigiamas. 23 už, 30 prieš, atmestas. 38 už, prieš, susilaikė, priimtas. 39 už, prieš, susilaikė, priimtas. 186 už, prieš, susilaikė, Atmestas. Norite pasitikrinti? Gerai, 186 balsuojame elektroniniu būdu, prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 25 už, 30 prieš, vienas susilaikė. 187 už prieš susilaikė atmestas. 40 už prieš susilaikė priimtas. 41 už prieš susilaikė priimtas. 42 už prieš susilaikė priimtas. 189 už prieš susilaikė priimtas. prašo kolegos pasitikrinti dėl 189-ojo, balsuom elektroniniu būdu. E, baigiame balsuoti. 32 už, 26 prieš. Priimtas. Šimtas aštuoniasdešimt aštuntasis už, prieš, susilaikė atmestas, 44 už, prieš susilaikė priimtas, 45 už, prieš susilaikė priimtas, 46 už, prieš susilaikė priimtas, 47 už, prieš susilaikė priimtas, 190 už, prieš susilaikė priimtas, 190 48 už, prieš susilaikė priimtas, 49 už, prieš susilaikė priimtas, 50 už, prieš susilaikė priimtas, 51 už, prieš susilaikė priimtas. Penkiasdešimt antrasis už žodinių pakeitimų, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Penkiasdešimt trečiasis už, prieš, susilaikė, priimtas. 53 54 už, prieš susilaikė priimtas, 55 už, prieš susilaikė priimtas, 56 už, prieš susilaikė priimtas, 57 už, prieš susilaikė priimtas, 58 už, prieš susilaikė priimtas, 121 už, prieš susilaikė priimtas. Norite pasitikrinti dėl 191 gerai, elektroniniu būdu balsuojame, prašom. Ar visi balsavote? Baigiame. 33 už, 28 prieš, priimtas. 59 kas už. 59 atkrenta, atsiprašau, sako pirmininkas. 60 už, prieš, susilaikė, priimtas. 61 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikė, priimtas. 62 už, prieš, susilaikė, priimtas. 63 už, prieš, susilaikė, priimtas. 192 už, prieš, susilaikė, atmestas. 64 už, prieš, susilaikė, priimtas. 65 už, prieš susilaikė priimtas, 66 už, prieš susilaikė priimtas, 67 už, prieš susilaikė priimtas, 68 už, prieš susilaikė priimtas, 69 už, prieš susilaikė priimtas, 70 už, prieš susilaikė priimtas, 71 už, prieš susilaikė priimtas, 193 žodinis pakeitimas taip pat pateiktas už, prieš, susilaikė. Balsuokime dėl šio pakeitimo elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 23 už, 38 prieš, atmestas. 72 ir 124 atsiimti. Kitas pakeitimas 126 dalimis. Pirmoji dalis už prieš susilaikė. Neaišku. Balsuosime elektroniniu būdu dėl 126 pakeitimo pirmosios dalies. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. 27 už 33 prieš, vienas susilaikė, atmestas. Antroji dalis atkrenta. 125. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pasitikrinsime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 195 pakeitimo. Ar visi balsavote? 125. Balsavimas baigtas. 31 už 30 prieš. Sveikinu e, pakeitimo autorę. 74. Už. Prieš. Balsuojame dėl 74. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 75 už, prieš, susilaikė, priimtas. 76 už, prieš, susilaikė, priimtas. 211 už, prieš, susilaikė, atmestas. 77 už, prieš, susilaikė, priimtas. 84 Nereikia dėl jo balsuoti, man taip sako. 198 už, prieš, susilaikė, atmestas. 201, 202, 203, identiški, balsuojame dėl visų, kas už, prieš, susilaikė, atmestas Atrodo, kad balsavo už tik 10 ar 15 narių. E, pasitikrinkime dėl visų trijų pakeitimų balsuodami elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 32 už, 29 prieš, 3 pakeitimai šie yra priimti. 199 už prieš susilaikė atmestas, 78. Už prieš. Kartoju. 78. Kas už prieš. Susilaikė. Priimtas. 79. Už prieš. Susilaikė. Priimtas. 80. Už prieš. Susilaikė. Priimtas. 81. Už prieš. Susilaikė. Priimtas. 82 už, prieš, susilaikė priimtas. 204 už prieš susilaikė. Man iš kairės savo, kad reikėtų pastikrinti. 204 pakeitimas, elektroninis balsavimas. Ar visi jau balsavote? 204. Baigiame. Atmestas 27 už, 34 prieš. 205 už, prieš, susilaikė, priimtas. 206. Norite pasitikrinti dėl 205, gerai, balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 35 už, 26 prieš, priimtas. 206 už, prieš, susilaikė, atmestas. 207 už, prieš, susilaikė, atmestas. 210 už, prieš, E, gal reikėtų pasitikrinti dėl 210 balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 27 už 34 prieš atmestas. 208 kas už prieš susilaikė atmestas. 209 už prieš susilaikė priimtas. 83. Balsuojame. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 85. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 86. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 87. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 88 už, prieš, susilaikė, priimtas. 197 atkrenta. 89 už, prieš, susilaikė, priimtas 73. Nereikia dėl jo balsuoti, 90 už, prieš, susilaikė, priimtas 212 už, prieš, susilaikė, atmestas 92 už, prieš, susilaikė, priimtas 93 už, prieš, susilaikė, priimtas 94 už, prieš, susilaikė, priimtas 94 101, dėl jo nereikia balsuoti, 95 už, prieš, susilaikę, priimtas. 213 atkrenta, 214 už, prieš, susilaikę, nesu tikras dėl rezultato, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuojame, ar visi balsavote? EPP vienu per daug balsuojančių. Balsavimas baigtas. 28 už, 34 prieš. Atmestas. 96 kas už. Prieš susilaikė priimtas. 97 už, prieš susilaikė priimtas. 98 už, prieš susilaikė priimtas. 99 už, prieš susilaikė priimtas priimtas. Šimtasis už, prieš susilaikė priimtas. Šimtas antrasis už, prieš susilaikė priimtas. 91. Dėl jo nereikia balsuoti. 103 už, prieš susilaikė priimtas. 104 už, prieš susilaikė priimtas. 106 už, prieš susilaikė priimtas. 107 už prieš susilaikė priimtas. 108 už prieš susilaikė priimtas. 112. Nereikia dėl jo balsuoti. 216. Už prieš susilaikė atmestas. 215 už prieš. 215. Dėl jo balsuojame. 16, 216 ką tik buvo atmestas, 215 dabar. Du šimtai penkioliktasis, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šimtas devintasis, už, prieš, susilaikė, priimtas. Šimtas dešimtasis, už, prieš, susilaikė, priimtas. Šimtas vienuoliktasis, už, prieš, susilaikė, priimtas. 113 už, prieš, susilaikė, priimtas. 114 už, prieš, susilaikė, priimtas. 115 už prieš susilaikė priimtas, 116 už prieš susilaikė priimtas, 117 už prieš susilaikė priimtas, 105 atkrenta, 119 už prieš susilaikė priimtas, 120 už prieš susilaikė priimtas, 121 už prieš susilaikė priimtas, 127 atkrenta, 122 už prieš susilaikė priimtas, 123 už prieš susilaikė priimtas, 217 atkrenta, 218 už prieš susilaikė atmestas. 124 už prieš susilaikę priimtas, 125 už prieš susilaikę priimtas, 126 už prieš susilaikę priimtas, 219 už prieš susilaikę priimtas, 128 e, už, ar norite pasitikrinti dėl, 120, dėl 219 balsuojame. 219 elektroninis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 33 už 29 prieš priimtas. 68 e, už prieš susilaikė priimtas, 118 atkrenta, 129 už prieš susilaikė priimtas, 130 už prieš susilaikė priimtas, 131 už prieš susilaikė priimtas, 132 už prieš susilaikė priimtas, 132 163 už prieš susilaikę priimtas, 164 už prieš susilaikę priimtas, 135 už prieš susilaikę priimtas, 166 už prieš susilaikę priimtas, 167 už prieš susilaikę priimtas, 138 už prieš susilaikę priimtas, 169 už prieš susilaikę priimtas, 140 už prieš pasitikrinsime dėl 140-ojo. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 39 už, 22 prieš, aiškia balsų persvara priimtas, 141 už, prieš susilaikė priimtas, 142 už, prieš susilaikė priimtas, 143 ir 100. 210 identiški kartu, kas už prieš susilaikė priimti, 144 už prieš susilaikė priimtas, 221 už prieš susilaikė e, Matau, kad e, kolegos prie durų labai garsiai kalbasi. 221 e, pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Ar kolegos jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. 38 už 25 prieš priimtas. 146 už prieš susilaikę priimtas, 147 už prieš susilaikę priimtas, 222 už prieš susilaikę priimtas. 223 už prieš susilaikę priimtas. 148 už prieš susilaikę priimtas. 149 už prieš susilaikę e, priimtas. Pirmasis žodinis pakeitimas. E, pranešės už, už prieš susilaikę priimtas. 150 už prieš susilaikė priimtas, 151 už, prieš susilaikė priimtas, 152 už, prieš susilaikė priimtas, 153 už, prieš susilaikė priimtas, 154 už, prieš susilaikė priimtas, 155 už, prieš susilaikė priimtas, 156 už, prieš susilaikė priimtas, 157 už, prieš susilaikė priimtas, 158 už, prieš susilaikė priimtas, 159 už, prieš susilaikė priimtas, 224 už, prieš susilaikė atmestas, 160 už, prieš susilaikė priimtas. 225 už, prieš, susilaikė, atmestas. 226 už, prieš, susilaikė, atmestas. 227 už, prieš, susilaikė, atmestas. 161 už, prieš, susilaikė, priimtas. 162 už, prieš susilaikė priimtas, 163 už, prieš susilaikė priimtas, 164 už, prieš susilaikė priimtas, 165 už, prieš susilaikė priimtas. E, konstatuojamosios dalys. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas, antrasis už, prieš susilaikė priimta, trečiasis už, prieš susilaikė priimtas. Ketvirtasis už, prieš susilaikė priimtas. Penktasis už, prieš susilaikė priimtas. Šeštasis už, prieš susilaikė priimtas. Septintasis už, prieš susilaikė priimtas. Aštuntasis už, prieš susilaikė priimtas. 166 už, prieš susilaikė atmestas. 167 už, prieš susilaikė atmestas, devintasis atsiimtas, 168 už prieš susilaikė atmestas, 169 už prieš susilaikė neaišku, pasitikrinsime, balsuojame elektroniniu būdu dėl 169, ar visi balsavote, balsavimas baigtas. EPP vienu per daug. 37 už, 27 prieš, priimtas 170, 171 identiški, kartu, kas už, prieš, susilaikė, priimti, 10 už, prieš, susilaikė, priimtas, 172 už, prieš, susilaikė, atmestas 11 už, prieš, susilaikė priimtas. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė priimtas. Tryliktasis už, prieš, susilaikė priimtas. 173 už, prieš, susilaikė atmestas. 14 už, prieš susilaikė priimtas 174 ir 15 kartu, kas už prieš, susilaikę. Pasitikrinsime dėl šių dviejų pakeitimų. 174 ir 15. Elektroninis balsavimas balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 55 už 7 prieš. Labai aiški balsų persvara už. 16 už, prieš susilaikė priimtas, 175 už, prieš susilaikė priimtas, 17 už, prieš susilaikė priimtas, 18 už, prieš susilaikė priimtas, 177 už, Šimtas septyniasdešimt septintasis. Kas už? prieš, susilaikė, atmestas. Dabar e, galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Dėl viso teksto balsuojame, ar visi balsavote. Baigiame. 63 už, niekas nebalsavo prieš ir nesusilaikė. E, Teisėkros rezoliucijos projektas, dėl jo balsuojame. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Sveikinu. Uh, Horstą Šnilhart pranešėją vieningai buvo balsuota už, niekas nesusilaikė, niekas nebalsavo e, prieš, sveikinu, kuo nuoširdžiausiai. So, wir kommen dann zur Abstimmung über. Kągi, dabar balsuosime dėl konferencijos šalių 18-osios konferencijos dėl klimato kaitos Dohoje. Išinta, kad e, buvo tikimasi, jog keisis tartutinė padėtis ir buvo sutarta dėl dviejų tikslų, bet neaišku, kaip tų tikslų pasiekti. Gruodį veiks konferencija Europos parlamentas turi teisę, teisėkuros teisę šioje srityje. Taigi dabar 16 pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 18 už, prieš, susilaikę, patvirtinta 19 už, prieš, susilaikę, atmesta 20 už, prieš, patvirtinta 21 už 20, prieš susilaikę. Neaišku, man atrodo, kad pritarta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu balsuodami dėl 21 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 28 balsai už, 32 prieš, atmestas 22 už prieš, susilaikę, patvirtintas. 24 atkrenta, 23 taip pat atkrenta, 26 kas už? Prieš, susilaikę, pasitikrinkime balsuodami elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? 26 pakeitimas, balsavimas baigtas. 32 už, 31 prieš, patvirtintas. 27 toliau kas už. Prieš. Susilaikė patvirtintas 28 pakeitimas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? prieš susilaikę patvirtinta, antra dalis už prieš susilaikę patvirtinta, 29 už prieš susilaikę. Pasitikslinkime elektroniniu būdu, balsuojame dėl 29 pakeitimo. Ar visi balsavote jau? Balsavimas baigtas. 24 už, 38 prieš, atmestas. 30. Kas už? Prieš, susilaikė, patvirtintas. 32. Pakeitimas, kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš, susilaikė, atmestas. Dabar be žodinio pakeitimo 32 pakeitimas. Už neaišku pasitikslinkime. 32 pakeitimas be žodinio pakeitimo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 33 už priimtas. Taigi 32 patvirtintas. 31 už, prieš, susilaikę, patvirtintas. 33 už, prieš, susilaikę, patvirtintas. 34 už, prieš, susilaikę, pasitikslinkime elektroniniu būdu. 34 pakeitimas. Balsuokime, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. 35 balsai už, 28 prieš, vienas susilaikęs patvirtintas. 37 už, prieš, susilaikę, atmestas. 38 pakeitimas, Dano Jorgenseno, balsavimas dalimis. Kas už pirmąją dalį? Prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš. Pasitikslinkime dėl antrosios dalies balsuodami elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Antroji dalis patvirtinta 32 balsais. 36 pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 40 atkrenta kaip ir 39, 41 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 42 pakeitimas, vėlgi balsavimas dalimis, kas už pirmą dalį. Kas prieš? Kešim antrasis pakeitimas, pirmoji dalis, balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 34 už, 28 prieš, vienas susilaikęs, patvirtintas. Antroji dalis už, prieš, susilaikę. Pasitikslinkime elektroniniu būdu balsuodami ir dėl antrosios dalies, nes man neaišku, kaip balsavo frakcijų nariai. Ar visi jau balsavote elektroniniu būdu? Balsavimas baigtas. Antroji dalis atmesta. Dabar 43 pakeitimas, vėl balsavimas dalimis, kas už pirmą dalį, kas prieš, susilaikė patvirtinta, antroji dalis už prieš, susilaikė patvirtinta. 46 pakeitimas, vėl dvi dalys, kas už pirmą dalį, prieš, susilaikė patvirtinta, antra dalis už prieš prieš, susilaikę. Antroji dalis 46 pakeitimo balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 32 už, 31 prieš, patvirtintas 45 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 44. Už, prieš, susilaikę, patvirtintas. 47. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas 48 už, prieš susilaikė, patvirtinta 49 už, prieš susilaikė, patvirtinta 50 už, prieš, susilaikę. Reikia pasitikslinti balsuojant elektroniniu būdu. Taigi balsavimas dėl 50 pakeitimo. Ar visi balsavote? Žaliųjų frakcijoje balsavo vienu nariu per daug. Frakcijos nariai sako, kad tai neįmanoma. Vienai per kitai balsavimas baigtas 56 už 7 prieš didelę balsų daugumą patvirtinta. 51 pakeitimas už. Kešim devintas, jūs abejojate dėl jo. Gerai, patikslink, pasitikslinkime. Elektroniniu būdu grįžtame prie balsavimo dėl kešim devintojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Taigi balsai pasiskirsto lygiomis dalimis 30 už, 30 prieš. Tai reiškia, kad buvo pakeitimas atmestas. Toliau mes negalime balsuoti pakartotinai dėl kiekvieno pakeitimo. 51. Už, prieš. Susilaikę. Neaišku. Pasitikslinkime elektroniniu būdu 51 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Trisdešimt du už, dvidešimt devyni prieš, vienas susilaikęs, patvirtintas, penkiasdešimt ketvirtasis už, prieš, susilaikė, atmestas, penkiasdešimt antrasis už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 53 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 55 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 56 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 59 už. Gerai pasitikslinsime dėl 56 pakeitimo, elektroninių balsų balsuojame, balsavimas baigtas. 32 už 31 prieš patvirtintas. Toliau 59 už prieš susilaikę atmestas. 60 už prieš susilaikę patvirtintas. 57 už prieš susilaikę patvirtintas. 58 už prieš susilaikę. Pasitikslinkime dėl 58 pakeitimo balsuodami elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 34 už, 30 prieš. Patvirtintas. Toliau 94 už prieš susilaikė patvirtinta, 95 už prieš susilaikė patvirtinta, 61 už, prieš susilaikė patvirtinta, 62 už, prieš susilaikė patvirtinta, 63 už, prieš susilaikė patvirtinta, 64 pakeitimas, balsavimas dalimis už pirmąją dalį, kas prieš susilaikė patvirtinta, 60, ant, antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta Pasitikslinkime elektroniniu būdu balsuodami dėl antrosios dalies. Ar visi balsavote jau? Balsavimas baigtas. 30 už, 303 prieš, vienas susilaikęs, atmestas. Taigi antra dalis atmesta 9-3 už, prieš, susilaikė, atmesta 65 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 66 už, prieš susilaikė patvirtinta, 68 už prieš susilaikė patvirtinta, 69 už prieš susilaikė patvirtinta, 96 balsavimas dalimis, kas už pirmą dalį prieš susilaikė patvirtinta, antra dalis už prieš susilaikė. Neaišku, balsuokime elektroniniu būdu už antrąją dalį. 96 pakeitimo. Balsavimą pradedam. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 30 už, 34 prieš, atmesta 91 už, prieš, susilaikė patvirtinta 11 už, prieš, susilaikė patvirtinta 90 už, prieš, susilaikė Pasitikslinkime elektroniniu balsavimu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 33 už, 30 prieš, 90 pakeitimas patvirtintas, 70 už, prieš, susilaikę, patvirtintas, 71 už, prieš, susilaikę, patvirtintas, 72 už, prieš, susilaikę, patvirtinta, 92 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 9.12 už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime dėl 9.12 pakeitimo. Ar visi balsavote elektroniniu būdu? Balsavimas baigtas. 303 už, 29 prieš, vienas susilaikęs, patvirtinta 913 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. DV14 už prieš susilaikę patvirtinta. DV15 už prieš susilaikę patvirtinta. 73 pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu už prieš susilaikę atmesta. Tuo atveju mes turime balsuoti dėl pradinio pakeitimo, be žodinio pakeitimo. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 74. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 75. Balsavimas dalimis. Pirma dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antra dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. Pasitikslinkime balsuodami elektroniniu būdu dėl antrosios dalies. 75 pakeitimas, antroji dalis, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 31 už, 32 prieš, antroji dalis atmesta. 76 už, prieš, susilaikė. Patvirtinta, man atrodo, 77 už, prieš, susilaikę, atmestas. Pakeitimas 78, dvi dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, at, patvirtinta antroji dalis už, prieš. Susilaikę. Alda. Frakcija, matyt, neturi pozicijos, nes nei vienas Aldi frakcijos narys nebalsavo. Antroji 78 pakeitimo dalis balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 31 už, 32 prieš, vienas susilaikęs, atmestas 97 už, prieš susilaikė, at, patvirtintas 79 už, prieš susilaikė, patvirtinta 82 už, prieš susilaikė patvirtinta, 83 už prieš susilaikė patvirtinta, 81 pakeitimas jau patvirtintas, 84 balsavimas dalimis, pirma dalis už prieš patvirtinta, antroji dalis už prieš reikia pasitiksinti elektroniniu būdu. 84 pakeitimas antroji dalis. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 29 už, 36 prieš, atmesta. 85. Dvi dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 87. už, prieš, susilaikę, patvirtinta 88 už, prieš, susilaikę, patvirtinta 89 už, prieš, susilaikę, patvirtinta 86 šeštasis pakeitimas jau patvirtintas automatiškai. 91. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 92. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 93. Už, prieš susilaikė patvirtinta, 24 už prieš susilaikė patvirtinta, 25 už prieš susilaikė patvirtinta, 96 už prieš susilaikė patvirtinta, 27 už prieš susilaikė patvirtinta, 28 už prieš susilaikė patvirtinta, 29. Balsavimas dalimis, dvi dalis, tik dėl 52, 52 papildymo už prieš patvirtinta. Šimtasis pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Devinesdešimtų jau pritarta, 102 už prieš susilaikė patvirtinta, 103 už prieš susilaikė patvirtinta, 104 už prieš susilaikė patvirtinta, 105 už prieš susilaikė patvirtinta. 101 patvirtintas, 107 už prieš susilaikė, patvirtintas 108 už prieš patvirtintas, 109 pakeitimas atkrenta, tada 110 už prieš patvirtinta. Šimtas šeštas jau patvirtintas, devyni aštuoni, devi aštuoni už prieš Neaišku. Pasitikslinkime balsuodami dėl 98 pakeitimo elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 303 už, 301 prieš, patvirtinta 99 pakeitimas už prieš susilaikę, patvirtintas 111 pakeitimas už prieš susilaikę, patvirtinta 112 atsiprašau, 113 pakeitimas už prieš patvirtintas, 114 pakeitimas, dvi dalis, už pirmąją dalį, prieš susilaikė, patvirtinta antroji dalis, už prieš susilaikė. Neaišku, sako pirmininkas. 114 pakeitimas, antroji dalis. Elektroniniu būdu balsuojam. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 30 už 30 prieš atmestas. 115 pakeitimas už prieš susilaikę. Patvirtintas 116 už prieš susilaikę. Patvirtintas 117 už prieš susilaikę. Patvirtintas 118 už prieš susilaikę. Patvirtinta. 119 už prieš. Ne, Pasitikslinkime dėl 118 pakeitimų. Elektroninių balsavimo būdu. Balsavimas baigtas. 33 prieš, atmestas 119 už, prieš, susilaikę. Patvirtintas. 120 pakeitimas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaikę. Neaišku, pasitikslinkime balsuodami elektroniniu būdu 120 pakeitimo antroji dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 31 už, 303 prieš, atmesta. 121 už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime elektroniniu būdu balsuodami dėl 121. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 303 už, 301 prieš, patvirtinta 122 už, prieš, susilaikę, atmesta. Galime, aišku, pasitikslinti elektroniniu būdu 122 pakeitimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 29 už, 303 prieš, vienas susilaikė. Atmestas. 122 pakeitimas. Taip, dėvė. Pirmoji konstatuojama dalis už prieš patvirtinta, antroji konstatuojama dalis už prieš patvirtinta, trečioji konstatuojama dalis už prieš. Susilaikė patvirtinta, ketvirtoji konstatuojama dalis už prieš patvirtinta. Nedidelė balsų dauguma. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikę atmesta. Antrasis pakeitimas. Balsavimas dalimis, keturios dalis. Pirmoji dalis už, prieš susilaikę patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikę Pasitikslinkime balsuodami dėl antrosios dalies elektroninių būdų. Balsavimą pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis, trečioji dalis už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta ketvirtoji dalis už. Prieš. Susilaikę. Reikia pasitikslinti dėl ketvirtosios dalies. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 34 už. Patvirtinta. Toliau trečiasis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, ketvirtasis už prieš susilaikę patvirtinta, penktasis už prieš susilaikę patvirtinta, Šeštasis už, prieš susilaikę. Patvirtinta septintasis už, prieš susilaikę. Patvirtinta aštuntasis už, prieš susilaikę. Patvirtinta devintasis už, prieš susilaikę. Patvirtinta dešimtasis už, prieš susilaikę. Patvirtinta dvyliktasis už, prieš susilaikę. žalieji šį kartą nebalsavo. Pasitikslinkime balsuodami elektroniniu būdu dėl 12 pakeitimo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Aiškiai, balsų persvara patvirtinta. 11 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta 13 už, prieš, susilaikė. Patvirtinta 14 už, prieš, susilaikė. Patvirtinta 15 už, prieš susilaikė patvirtinta, DVA už prieš. Norite pasitiksinti dėl 15 pakeitimo gerai, balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 31 už, 302 prieš, atmestas 15 pakeitimas. DVA, kas už? Prieš. Susilaikė, Neaišku, pasitikslinkime balsuodami elektroniniu būdu dėl DVA pakeitimo balsavimą. Balsavimas baigtas. 29 už, 28 prieš. Patvirtintas DVB. Už, prieš, susilaikė. Patvirtintas DVC. Už, prieš, susilaikė. Patvirtinta DVD. Už, prieš susilaikė. Atmestas DVE e už prieš susilaikę. Pasitikslinkime dėl DVE e pakeitimo elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. DVF už prieš susilaikė. Pasitikslinkime balsuodami elektroniniu būdu dėl DVF pakeitimo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 303 už 29 prieš patvirtintas DVG už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso pranešimo. Galutinis balsavimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. 54 už, 7 prieš, 1 susilaikė. Taigi didžiai balsų dauguma rezoliucijai pritarta. Ačiū visiems už jūsų pastangas, sako pirmininkas. Wir kommen zum Bericht von Anna. Dabar pereikime prie ponios Rosbach atas pranešimo. Ir pirmiausiai balsuokime dėl 32 pakeitimo, kas už, kas prieš pritarta, agri vienas. Ar dėl 32 balsuosime elektroniniu būdu, ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 37 už 23 prieš. Taigi didžiaja balsų dauguma patvirtintas. Toliau Agri 1. Kas už prieš susilaikė patvirtintas. 30 pakeitimas atmetamas, 31 pakeitimas kas už prieš susilaikė patvirtintas, 34 pakeitimas kas už Dėl 31 pasitikrinkime elektroniniu būdu. 30 atkrenta, nes buvo patvirtintas Agri 1 pakeitimas, tai reiškia, kad 30 pakeitimo nelieka. O dabar dar kartą balsuokime dėl 31. Ar norite vis dar pasitikrinti, ne? Tai reiškia, kad dabar balsuojame dėl 34, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 35 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 33 pakeitimas, jo jis atkrenta. Pereikime prie 36 pakeitimo, balsuokime dviejomis dalimis, kas už, prieš susilaikė patvirtintas, už antrąją dalį, kas už, prieš susilaikė patvirtintas Balsuokime už 36 pakeitimo antrąją dalį elektroniniu būdu. Ar jau balsavote? Baigėme. Antroji dalis patvirtinta. Tris, toliau 37 patvirtintas, 38, kas už prieš susilaikė. Maničiau, kad atmestas. Ar 38 pasitikrin... norėtumėte pasitikrinti elektroniškai ir jau balsavote, baigėme balsuoti. 28 už, 32 prieš, taigi atmestas. Toliau trečiasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 43, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Atmestas atsiprašau, toliau ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas, penktas kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 54. Kas už, prieš susilaikė atmestas. 53. Kas už, prieš susilaikė atmestas. 56. Kas už, Taigi dar kartą balsuojame dėl 56, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 57, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 58, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 59, už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 60, už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 61, už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 62, už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 63 62 patikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar jau balsavote? Baigiame balsuoti. Taigi, akivaizdžiai patvirtintas 63 kas už, prieš patvirtintas 65 už, prieš susilaikė patvirtintas 66 už, prieš susilaikė patvirtintas 6 kompromisas. 66 patikrinkime elektroniniu būdu, ar jau balsavote, baigėme balsuoti. 30 balsavo už ir 32 balsavo prieš. Taigi e, atmestas. Toliau šeštas kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Šeš, septintas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtintas. 76 už prieš susilaikė patvirtintas. 74 atkrenta, 75 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 78 už prieš susilaikė atmestas. 81 pakeitimas dviejomis dalėmis, už pirmą dalį kas už prieš susilaikė Pasitikrinkime pirmą dalį elektroniniu būdu, ar jau balsavote. Baigiame balsuoti. 28 už, 30 prieš atmestas. Balsuojame už antrą dalį, kas už, Puiku, dėl antrosios dalies neturime balsuoti, taigi balsuojame dėl 82 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 86 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Pasitikrinkime elektroniškai. 86 tikriname elektroniniu būdu, ar jau balsavote visi, baigiame balsuoti. 30 už, 32 prieš, taigi atmestas. 87 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 88 už, e, su žodžiu pateiktų pakeitimu, prieš, susilaikė, patvirtintas. 89 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė susilaikė atmestas. 91 už, kas prieš, susilaikė atmestas. 90 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 92 už, prieš, susilaikė patvirtintas. 94 už, prieš, susilaiko, kas patvirtintas 95, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas 96, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas 97, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. Agri 23 atkrenta. 98 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas 99. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas 9 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 105 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 106 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 107 pakeitimas. Puiku, 106 pasitikrinkime elektroniniu būdu. Prašau balsuoti, ar jau visi balsavote? Baigiame balsavimą. Taigi 106 patvirtintas. Toliau 107. Kas už? Prieš? Susilaikė. 107 tikriname elektroniniu būdu. Ar jau balsavote? Baigiame balsuoti. 30 už, 31 prieš, 1 susilaikęs atmestas. 108 pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtintas. 10 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 114 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 115, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Puiku. 115 pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar jau balsavote? Baigiame balsavimą. Trisdešimt keturi už, dvidešimt aštuoni prieš, taigi ponė Šnelhart klysti žmogiška patvirtintas. Šimtas šešioliktas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtintas. 117, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 118, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 119, kas už, prieš, kas susilaikė patvirtintas. 121 pakeitimas, kas už, prieš, Susilaikė. Patvirtinta 122 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta 123 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 124 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 125 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Pirmas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Du. Antras pakeitimas, kas jo nelieka. Taigi trečias pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Penktas už, prieš susilaikė. Patikrinkime penktą balsavimą dėl penkto pakeitimo elektroniniu būdu. Ar jau balsavote? Baigėme balsuoti. Taigi akivaizdžia balsų persvara atmestas. Šeštas, kas už, prieš susilaikė, atmestas. Septintas, kas už, prieš susilaikė, patvirtintas. Aštuntas, kas už, prieš susilaikė, patvirtintas. Pirmas kompromisas. Puiku, pasitikrinkime balsavimą dėl aštunto pakeitimo elektroniniu būdu. Tikriname balsavimą dėl aštunto pakeitimo. Baigiame balsavimą. Akivaizdžia balsų persvara patvirtintas. Pirmas kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmestas. Keturioliktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, patvirtintas 15 pakeitimas kas už, prieš susilaikė, patvirtintas 16 pakeitimas kas už, prieš susilaikė, patvirtintas 17 pakeitimas kas už, prieš susilaikė, patvirtintas antras kompromisas kas už, prieš susilaikė, patvirtintas 18 pakeitimas kas už, prieš susilaikė, atmestas 22 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. 23 pakeitimas, kas už, su žodžiu pateiktų pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Agri 11. Jo nelieka. Už 24 balsuojame, kas už, prieš, Pasitikrinkime balsavimą dėl 24 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar jau balsavote? EPP per vienu balsu per daug. Visuomet pas jūs vienu balsu per daug. Vis dar vienu balsu per daug. Ačiū. 35 už 26 prieš. Dėkoju, patvirtintas 26 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, patvirtintas 27, už, prieš susilaikė, patvirtintas. Pasitikrinkime balsavimą dėl 27 pakeitimo elektroniniu būdu. Pradedame, ar jau balsavote. Baigėme balsuoti. 36 už, 25 prieš, patvirtintas. 28 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 29, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Agri 2, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Agri 4, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Agri 5, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Agri 6, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Agri 8, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Agri 9, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Agri 10. Nebalsuojame dėl Agri 10, taigi pereikime prie Agri 12, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Agri 15, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Agri 16, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Agri 19, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Agri 20, kas už, prieš susilaikė patvirtintas Agri 21, kas už. Ar norite dėl 19 pasitikrinti elektroniniu būdu? Pradedame. Ar jau balsavote visą? EPP vis, vis vienu balsu per daug balsuojame. 35 už 25 prieš patvirtintas. 21 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas 22 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas 24 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas 25 kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. O dabar balsuokime elektroniniu būdu dėl viso dokumento. Pradedame. Ar balsavote? Baigiame balsuoti. 62 už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname Ana Rosbach. So, wir kommen jetzt zur Stellungnahme Weisgerber. Taigi dabar pereikime prie Anje Weisgerber nuomonės ir pradėkime balsuoti nuo 78 pakeitimo, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 79 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas Patvirtintas 80 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas e, konsoliduotas pakeitimas numeris 2, kas už, prieš patvirtintas 83, kas už, prieš susilaikė atmestas Dėl 83 pakeitimo pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar jau balsavote? Baigėme balsuoti. 29 už, 30 prieš, taigi atmestas. 85. Kas už? Prieš susilaikė patvirtintas. Šeštas pakeitimas ir 80. Ketvirtas pakeitimas, balsuokime už juos abu kartu, nes jie tokie patys. Atis jų septintas patvirtintas. 87 už prieš susilaikė patvirtintas. Aštuntas pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 88 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. Konsoliduotas pakeitimas numeris 3, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 89. Pakeitimas kas už prieš susilaikė patvirtintas. De... Devintas pakeitimas už. Deš... Dešimtas pakeitimas kas už prieš susilaikė Patvirtintas. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtintas. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtintas. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtintas. 94 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtintas Ketvirtas konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Penkioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 97 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 98 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 99 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Šimtasis Pakeitimas pasitaiso pirmininkas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 17 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 18 kas už prieš susilaikė patvirtintas. Penktas konsoliduotas pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Šeštas konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Dvidešimtas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Šimtas ketvirtas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Dvidešimt pirmas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Šimtas trečias pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 22 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 105 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 106 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 7 konsoliduotas pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Dabar Pereikėme prie 110 žodžių pateiktų pakeitimo ir balsuokime dviejomis dalimis. Mm, kas už? Prieš susilaikė patvirtintas. 24 pakeitimas, kas už? Prieš susilaikė. Neaišku, Pasitikrinkime balsavimą dėl 24 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar baigėte balsuoti? Baigėme 39 už, 22 prieš. Taigi, akivaizdžiai balsų persvara patvirtintas 25, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas 26, už, prieš, susilaikė patvirtintas 27, už, prieš, susilaikė patvirtintas 28, už prieš susilaikė patvirtintas. 29 už, prieš susilaikė patvirtintas. 111 už, prieš susilaikė patvirtintas. 112 už, prieš susilaikė patvirtintas. 113 už, prieš susilaikė patvirtintas. 31 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 114 kas už, prieš susilaikė. Kas prieš dar? Kas susilaikė? Pasitikrinkime balsavimą elektroniniu būdu. Šim, balsuojame dėl 114 pakeitimo elektroniniu būdu. Ar jau visi balsavote? Baigiame. 35 už, 24 prieš, vienas susilaikęs, taigi patvirtintas. Dabar perikėme prie aštunto konsoliduoto pakeitimo, kas už prieš, kas susilaikė, patvirtintas. Puiku. Dėl aštunto konsoliduoto pakeitimo balsavimo pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar jau balsavote? Baigiame balsuoti. 48 už, 12 prieš, 1 susilaikęs. Akivaizdžiai balsų persvara patvirtintas. 33. Kas už? Prieš? Kas susilaiko? Patvirtintas. 120. Pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Patvirtintas. 121 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 34 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 122 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 135 pakeitimas kas už, prieš susilaiko. Neaišku, tikriname elektroniniu būdu, balsuojame dėl 35 pakeitimo. Ar jau balsavote? Baigiame. 33 už, 28 prieš patvirtintas, toliau 36 už, prieš susilaikė patvirtintas, 37 už, kas prieš, kas susilaikė patvirtintas, 38 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas, 123 pakeitimas kas už, prieš, Tikriname elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 123 pakeitimo. Ar visi balsavote? Baigėme. Akivaizdžiai balsų persvara patvirtintas. Taigi dabar pereikime prie 40 pakeitimo. Kas už? Prieš? Na, suprantu, kad Jau rankos pavargo, bet dar kartą balsuokime dėl 40 pakeitimo. Kas už, prieš susilaikė, neaišku, tikrinkime elektroniniu būdu. Ar jau balsavote? Dėl, balsuojame dėl 40 pakeitimo, baigėme balsuoti. Patvirtintas. 41 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 42 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 43, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 44 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 45 pakeitimas kas už, prieš susilaikė. Manyčiau, kad patvirtintas, bet pasitikrinkime elektroniniu balsu, būdu, ar jau balsavote. Baigiame balsuoti. 32 už, 26 prieš, patvirtintas 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas 47 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas 48 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas 49 kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas 125 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas 50 kas už, prieš, susilaikė atmestas šimtas. Gerai, sako pirmininkas, tikriname balsavimą dėl 50 pakeitimo elektroniniu būdu. Ar jau balsavote? Atmestas. 126 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmestas regis, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 126 pakeitimo. Ar jau balsavote visi? Baigiame patvirtintas akivaizdžiai balsų dauguma. Toliau 51 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 127 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmestas. 128 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtintas. 152 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė susilaikė patvirtintas 129 kas už, prieš susilaikė patvirtintas 53 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtintas 54 kas už, prieš susilaikė patvirtintas 130 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Devintas konsoliduotas pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Dešimtas konsoliduotas pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 136 pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Neaišku. Balsuojame elektroniškai dėl 136 pakeitimo. Ar jau visi balsavote? Baigėme. 39 balsai už, 22 prieš. Patvirtintas. 137 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 57 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 58 kas už, prieš patvirtintas. 59 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 60 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 139 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 140 ir 141 identiški balsuojami už, kartu, už abu kartu, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 61 kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl šimt, balsuojame dėl 61 pakeitimo. Ar jau visi balsavote? Baigiame. 39 už, patvirtintas. Balsuojame dėl 62, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 142 už prieš susilaikė patvirtintas. 143, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 144 už prieš susilaikė patvirtintas. 63, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 64 už prieš susilaikė patvirtintas. Pirmas pakeitimas balsuojame dviejomis dalimis, kas už, už pirmąją, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Antroji dalis už prieš susilaikė patvirtinta. 65 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Antras pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, balsuojame dėl antro pakeitimo. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 68 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 69 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 70 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė susilaikė, patvirtintas. 71 pakeitimas už prieš susilaikė, patvirtintas. Pirmas konsoliduotas pakeitimas, kas už prieš susilaikė, patvirtintas. Trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikė, patvirtintas. 75, kas už prieš susilaikė, patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 77 pakeitimas atkrenta. Taigi dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl viso dokumento. Pradedame. Ar jau visi balsavo? Baigiame balsuoti. 58 už, 2 prieš ir niekas nesusilaikė. Nuoširdžiai sveikiname Aniją Weisgerber.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 Balsavimo sesiją baigėme. Labai nuoširdžiai dėkuoju visiems už e, sunkų darbą. Mes gana sklandžiai balsavome, baigėme balsavimo maratoną, o dabar pereisime prie 15 punkto Europos inovacijų partnerystė vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje. E, kas norite, galite pasilikti, bet kiti, kaip galima greičiau, išeikite iš salės. kad galėtume tęsti darbą. Pranešėja mūsų yra ponė Liotard ir aš jai suteiksiu žodį iškart, kai šiek tiek nurims salė, ponė Liotard. So, und dann gebe ich der Berichterstatterin, wenn sie das Wort dann möchte, jetzt das Wort. Pranešėja. Jeigu norite, galime jau pradėti kalbėti apie 15 straipsnį. Labai ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, neišgirdau, kad jūs mane kviečiate. Mes dar kalbėjome apie balsavimo rezultatus, taigi atsiprašau jūsų. Pone Liotar, ar galvojate, kad jau e, galite pristatyti savo pranešimą, ar dar reikėtų palaukti? Pone Liotar. E, pranešėja. Gerbiami kolegos. Norėčiau pakalbėti e, su jumis apie šį savo iniciatyvą rengiamą e, mūsų komitete pranešimą. Jisai susijęs su strateginiu planu, e, kuris kalba apie Europos investicijų partnerystę ir vyresnių žmonių aktyvumą ir sveikatą tai gana ilgas pavadinimas, bet apie ką jame kalbama. Toje strategijoje kalbama apie e, senėjimą Europoje ir ne tik joje. Mes, e, galvodami apie tendencijas, turėtume e, sukurti atinkamą aplinką priderintą prie šio proceso. Manau, kad būt, yra gerai, kad šio klausimu mūsų komitetas rengia pranešimą. Daugelis e, politikos ryčių priemonių gali įtakoti e, senėjimą, e, gerą sveikatą užtikrinti. Mes, dauguma mūsų čia yra jaunesnio amžiaus, galbūt mums netrodo aktualūs šie klausimai, tačiau, kai kalbame apie senėjimą, turime suvokti, kad senėjimas suprastėta dar prieš mums gimstant – Egzistuoja daug veiksnių, aplinkos veiksnių, e, kurie įtakoja senėjimą ir mes, mūsų komitetas labai daug dėmesio e, skiria šiems veiksniams. Taip pat nepamirškime, kad yra ekonominiai, socialiniai veiksniai, reikia atsižvelgti juos. E, taip pat moterų lygybės klausimą, maisto saugumą. Taip pat E, medicinės priežiūros e, galimybė naudotis medicinė e, priežiūra, jos buvimas yra labai aktualūs dalykai. Ir yra numatytas tikslas mūsų gyvenimo trukmę prailginti dviem metais. Man atrodo, kad tai yra labai vertingas tikslas, bet mes neturėtume apsiriboti Tik tai tuo e, turime užtikrinti, kad e, pagyvenę žmonės būtų ne tik sveiki, bet kad galėtų aktyviai dalyvauti gyvenime ir kad jie būtų laimingi. Nereikėtų apsiriboti tik tais dalykais, reikia galvoti apie geras pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas. Ir mes e, turime galvoti ne tik pagyvenusius žmonės, bet ir kalbėti su jais, klausti jų, kad jie pasakytų, kaip jie įsivaizduoja, e, koks turėtų būti e, senėjimo procesas ir sveikata, sveikatos užtikrinimas. Meno pasiūlymai suskirsti į trys E, grupės. Pirmas, pirmoji sritis, pirmoji grupė yra prevencija atrankinė patikra ankstyvo diagnostika, antroji priežiūrė gydimas, e, trečia grupė arba ramsis vyresnių žmonių aktyvumas ir savarankiškas gyvenimas. Dėl pirmosios grupės ar pirmojo ramščio prevencijos atrankinės patikros aš noriu pasakyti, kad dalyvavau daugelį forumų ir jeigu pasižiūrėsime į medicinos prevencijos išlaidas, tai e, pamatysime, kad tik 3 procentai skiriami šiai sričiai ir to yra nepakankama. Reikia galvoti ne tik apie lygų prevenciją, bet ir apie aplinkos e, sąlygų pagerimą, būsto pagerimą, transporto e, pagerinimą. Taip pat yra E, tamprus ryšys tarp e, asmenų ekonominio socialinio statuso ir e, sveikatos jiems senstant. Todėl labai svarbu, kaip galima ilgesnę laiką užtikrinti gerą sveikatą, galvojama čia apie investicijas į medicinos paslaugos, bet ir apie aplinką, ekonominę, socialinės tokių asmenų būklės pagerinimą. Taip pat nereikėtų pamiršti, kad yra e, labai daug e, skirtumų vietos, regionių lygmenių, kai kuriuose regionuose reikėtų pagerinti viešojo transporto paslaugas, kituose reikėtų e, daugiau savanorių, kurie užsiimtų pagyvenusiais asmenimis, e, pavyzdžiui, kurie galėtų išeiti vakarieniauti su tokiais žmonėmis pagyvenusiais ir reikėtų užtikrinti tam tikrą e, pakankamai gerą gyvenimo būdą vyresniems e, žmonėms. Dėl prevencijos labai dažnai sakoma, kad pagyvenę žmonės labai brangiai kainuoja socialinės apsaugos sistemoms tačiau ne visuomet pagyvenę žmonės yra atsakingi už sąnaudas didelės. Pati sistema yra už tai atsakinga. Maisto e, režimas pagyvenusių žmonių. E, kuo senesni žmonės, tuo e, didesnis pavojus jiems nepakankamai pavalgyti. Kalbu ne tik tai apie besivystančias šalis, bet ir apie Europą. Uh, pagyvenę žmonės kartais neturi pakankamai apetito. Jie valgo vieni ir tuo met e, valgo e, tik tai, pavyzdžiui, vieną e, sumuštinį ar kanos panašaus, arba tie žmonės kartais neturi pakankamai pinigų, kad galėtų nusipirkti kokybiškus maisto produktus jeigu mes, mes turime galvoti, kad reikia reaguoti ir šioje srityje, tokiu būdu mes išvengsime e, hospitalizavimo tokių pagyvenusių žmonių dėl e, nepakankamo e, pavalgymo. Pranešime taip pat kalbama apie pagyvenusių žmonių galimybės gyventi savo namuose, ne e, savarankiškai. Aišku, reikia tam tikrų korekcijų, adaptacijų. Dažnai pagyvenę žmonės sako, kad jie nori išlikti savarankiški, bet nenori būti izoliuoti. Manau, kad tai yra mm, geras aspektas, pavyzdys, e, kuris rodo, kad mūsų visuomenė keičiasi, kad e, pagyvenę žmonės e, vis dažniau nori savarankiškai gyventi. E, yra e, dar daug kitų dalykų. Jūs galite pasiskaityti mano pranešimą, bet man būtų labai įdomu išgirsti jūsų pastebėjimus, pasiūlymus. Ir, aišku, aš atidžiai jūsų įsiklausysiu. Dėkoju. Dabar norėčiau pakviesti šešėlinius pranešėjus EPP vardu. Kolegė kolega Antonescu. Kolegė Antonescu. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjai už pranešimą keletas pastabų. Manau, kad turėtume akcentuoti labiau uh, e, lygų diagnozavimą. Taip pat reikėtų daugiau kalbėti apie e, sveiką gyvenimo būdą. Tai yra susijęs su vyresnių žmonių aktyvumu ir sveikata, daug chroniškų lygų progresuoja ir kai žmonės pasiekia trečiąjį amžių, per vėlų būna e, ką nors padaryti. Ir manau, kad reikėtų uh, kalbėti apie uh, chroniškų lygų nustatymą. Uh, ar stebėsena e, viso gyvenimo trukmės laikotarpiu. Taip pat yra daug e, farmacinių e, klausimų, gydimo elementų, reikia atsižvelgti į vairius aspektus, taip pat ir į ekonominį, socialinį, psichologinį, mm, psichologinius aspektus žmonėms sergant chroniškomis lygomis reikia pasigilinti į tyrimus, e, mokslinių tyrimų e, srityje. Jeigu e, nebus iš medicinos perkeltos žinios, atsiras fragmentacija labai svarbu taikyti daugiašakį e, požiūrį ir e, išvadas perkelti į e, rūpybos skirtingas sritis. Egzistuoja šalyse ir regionuose didžiuliai skirtumai. Galvojant apie pagyvenusių žmonių sveikatą, apie tai taip pat reikėtų daugiau pagalvoti. Antras ramsis arba kategorija priežiūra ir gydimas. Turime užtikrinti, kad pakankamai bus užtikrinta priežiūra vyresnių žmonių, reikia įtraukti šeimas, turime užtikrinti, kad šeimų nariai rūpinsis vyresnių, vyresnėsis žmonėmis turime galbūt e, daugiau e, dėmesio e, skirti tokiam požiūriui, kur pacientas taptų centriniu asmeniu. Ne, savarankiškas gyvenimas turime priderinti aplinkybės, kad paremtume tuos žmonės. Turime pasižiūrėti į tai, kaip tai naudinga visai visuomeniai aplinka palanki senėjimui. Turime vengti stigmatizacijos, įskaitant e, socialinę stigmatizaciją. Dėl šios priežasties turėtume pabandyti e, kalbėti daugiau apie socialinę įtraukti, apie priklausimą visuomeniai, buvimą visuomenės nariu. Turime apie tai galvoti, kai dėgiame mechanizmus, kurie skirti mūsų tikslams įgyvendinti e, vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje. Komisija, manau, turėtų pagalvoti apie sinergijas įvairiose politikos srityse. Pirmiausia, reikia galvoti apie finansavimą. E, tiek minčių, kurias norėjau Jums pateikti. Taip pat e, pasakau, kad pateiksiu atitinkamus pakeitimus. Ačiū. Toliau Mario Pirelo. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti poną Leotard, kuri parengė puikų pranešimą. Šie metai yra aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metai. Todėl galima būtų pranešime iš dalies įvertinti metų rezultatus, nes tai pasitarnautų tolesnių veiksmų pagrindų. Ir norėčiau tikrai e, pasidžiaugti, kad e, aktyvus senėjimas yra susijęs su kartų solidarumu. Vyresni asmenys dažnai yra laikomi našta kurią turi išlaikyti jauni žmonės ir dirbantieji. Nebejotinai, kad e, pažanga medicinos rytyje leidžia prailginti gyvenimo trukmę. Todėl veiksmai, kurių reiktų imtis, turi būti tiksliniai, pasitelkiant į pagalbą tuos, kurie turi patirtį, o vyresnioji karta tokios patirties turi ir ji gali perduoti savo patirtį jaunai kartai. Todėl reikėtų galvoti apie patirties perdavimą. Aišku, tai nereiškia, kad iš jaunimo turi būti atimamos darbo vietos, bet tiesiog turi būti suformuota tinkama aktyvaus senėjimo strategiją, nes anksčiau ir vėliau tai bus aktualu visiems. Viešoji politika privalo pripažinti egzistuojančius poreikius ir ieškoti novatoriškų sprendimų tų problemų, kurios įvardintos strategijoje Europa 2020 ir dviejais metais pailginti vidutinio sveiko gyvenimo trukmę yra ambicingas tikslas, nebejotina, kad mums reikia tam ir nemažų finansinių išteklių, nes dabartinė krizė verčia taupyti, verčia mažinti viešasias išlaidas, įskaitant ir socialinės rytį bei e, sveikatos apsaugos rytį. Todėl būtina kaip galima geriau išnaudoti turimus ekonominius išteklius, kad e, būtų užtikrinta geresnė fizinė, psichinė vyresnių žmonių sveikata, o tuo pačiu, kad jie galėtų gyventi kokybiškesnį gyvenimą. Be kita ko, neturime pamiršti ir galimybių atverimo moterims ir vyrams, kad jie galėtų ir toliau būti aktyvus darbo rinkoje ir tokiu būdu bus įmanoma geriau kovoti su skurdu ir socialinė atskirtimi. Bet reikia nepamiršti, kad senėjimo procesas turi būti orus, be kita ko. Ačiū, Marijo Pirėlim. Toliau. Julie Galink. ECR er frakcijos vardu. Ačiū. Aš tiesą pasakius kalbu Anos Rosbach vardu, kur yra šešėlinė pranešėja ir galiu tik pritarti e, daugam iš to, kas buvo pasakyta. Mes tikrai esame įsitikinę, kad būtina imtas visą apimančių reformų, kad galėtume pasiekti savo tikslų, išteisyti tos trūkumus, kurie yra darbo rinkoje. Egzistuoja iš tiesų kritiniai netitikimai neseni eurobarometro duomenys rodo, ką norėtų daryti žmonės pasiekę pensinį amžių. Aišku, duomenys surinkti pagal šalis ir Junktinėje karalystėje, Suomijoje, Danijoje manoma, kad vyresnio amžiaus žmonės turėtų dirbti ilgiau. Kai kuriuose kitose valstybėse narėse manoma, kad pensinio amžiaus ribos nukelimas nėra prioritetinis dalykas. Todėl akivaizdu, jog reikalinga europinė politika šioje srityje. Lygiai taip pat mes nustatėme, kad planuojama didinti pensinio amžiaus ribą pagal EBPO ataskaitą. Tai turėtų būti padaryta iki 34 metų visose ES visose EBPO <clears throat> valstybėse narėse. Taigi, akivaizdu, tikslą esame išsikėlę bendrą, bet kitas dalykas, ką galvojo mūsų žmonės, nes tai įtakos galimybės tikslą pasiekti. Be kita, ko tai reiškia, kad reikalinga atlikti pensinės sistemos reformą, kad būtų užtikrintas pensijų finansavimas ir pagal EBPO duomenis mes žinome, kad visos europinės šalis ketina didinti e, viešasias išlaidas skirtas pensijoms išmokėti ir didinti jas maždaug 15 procentų. Tai yra pakankamai svarbus dalykas. Kitas dalykas, mes kalbame apie sveiko gyvenimo trukmės ilginimą, bet šioje srityje iškyla ir demografinių pokyčių problema, su kuria susiduria valstybės narės. Todėl norėčiau paklausti, jei leisite pranešėjos, kaip ji norėtų siūlytų spręsti struktūrinės problemas, siekiant panaikyti neligybę, kuri vis dar egzistuoja, nes manau, kad tai vienas iš svarbiausių aspektų, kuris nusipelno a, pakeitimo. Ačiū, ponas Rose. Ne, pirmininkas atsiprašo. Frida. Frida Bröpels. Dėkuoju Pirmininkė, aš esu šešėnė pranešėja žaliųjų e, dėl šio pranešimo. Norėčiau e, pasveikinti komisijos pasiūlymą. Manau, kad visi sutinkame su tuo, kad visuomenės senėjimas vyksta ir kai komisija pasakė savo strategijoje, mes turime e, galvoti apie senėjimo e, kainą, sąnaudas, bet taip pat turėtume pasinaudoti galimybėmis, kurios e, atsiveria mums ir pagerinti vyresnių žmonių gyvenimo sąlygas, užtikrinti, kad tie žmonės galėtų teigiamai prisidėti ir toliau prie visuomenės gyvenimo. Uh, E, šiame kontekste inovacijos gali suvaidinti gana e, rimtą vaidmenį. E, kalbu apie Europos inovacijų partnerystės. Jos turėtų leisti skatinti, įgyvendinti tam tikras iniciatyvas naujojų srityje. Mano regione Flandrijoje Flanders Kerg įgyvendinamas vienas projektas, kurio tikslas yra pagerinti E, rūpyba. E, seniems žmonėms taip pat e, mes gyvendame priemonės sveikatos srityje. Mums labai svarbu atsižvelgti į inovacijas senėjimo kontekste ir tai yra susijęs su strategija Europa 2020. Inovacijos naujovės labai svarbu svarbus e, dalykas padedant e, sensantiems žmonėms gerai senti ir užtikrinti naujų darbo vietų kūrimą. Mes neturėtume taip pat apsiriboti aktyvių senėjimų, turėtume savo veiksmus geriau koncentruoti, kryptingiau veikti ir e, prisidėti prie to, kad būtų įgyventintas e, strateginis planas, kuris numatytų e, konkrečius rezultatus vietoje. Aš labai džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad mūsų pranešėje pritarė Europos komisijos numatytiems tikslams, jeigu pranešėja leistų, tai aš norėčiau pasakyti, jog ne visiškai su ją sutinku, nes norėčiau akcentuoti ryšį tarp inovacijų ir rūpybos ir taip pat strateginį e, planą, kaip kad ir komisijos e, e, strategija. Pirmininkė, jeigu leisite, norėčiau pateikti Europos komisijai klausimų keletą E, Birželio 27 paskelbtas komisijos komunikatas šio klausimu ir pasakyta, kad 261 projektas e, buvo e, pateiktas. Ir taip pat kalbama apie partnerių konferenciją, kuri turėtų vykti šiandieną ir norėčiau uh, paklausti komisijos, kaip e, komisija norėtų e, konkrečiai e, įgyvendinti Europos inovacijų partnerystės idėją. Mes jau turime keletą pažangiosios praktikos pavyzdžių ir ar komisija žino, kokias egzistuoja kliūtis, kas apsunkina Europos inovacijų partnerystėj plėtotis ir ar galėtų e, tos e, inovacijų partnerystės e, sulaukti valstybių narių paramos, kaip tai įsivaizduoja komisija. Ir dar baigdama noriu pasakyti, kad labai esu patenkinta labai glaučiu bendradarbiavimu su pranešėjais ir šešėlinės pranešėjais. Ačiū, ponas Rosi. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš tikrai labai pritariu pranešimo turiniu ir pritariu uh, pranešėjai. Tiesiog noriu prašyti papildyti šiek tiek pranešimo turinį per pakeitimus. Pakeitimai būtų susiję apskritai su senėjimu Europoje. Laimiai mes matome, kad vyresni, vyresnių žmonių gyvenimo trukmė ilgėja. Aišku, senėjimo procesas yra sėtinas ir su krentančiais gimstamumo rodikliais. Visgi kartais šeimose mažai vaikų, todėl kad šeimos negauna pakankamos paramos, pavyzdžiui, nepakankamos dekretinės atostogos arba vaiko priežiūrai skirtos atostogos. Taigi, tokiu būdu e, prisidedama prie demografinių pokyčių Europoje ir senėjimo. Dabar ankstyva diagnostika, atrankinė patikra, prevencija. Akivaizdu, kad šie dalykai netiek jau daug ir kainuoja. Jeigu bus anksti nustatoma lyga, tai reikš labai svarbius dalykus, nors labai dažnai ankstyvoji diagnostika – atliekama paties asmens iniciatyva, bet jeigu pažiūrėsime į ankstyvos diagnostikos poveikį gydimui skirtoms išlaidoms, tai pamatysite, kad tokiu atveju ankstyva diagnostika reiškia, jog gali sumažėti gydimo išlaidos. Nes pavyzdžiui, vėlesnės onkologinės lygos stadijos gydant reikalinga išleisti daug daugiau pinigų negu pirmasias stadijas. Taigi neabejotinai ilgėjant gyvenimo trukmei būtina galvoti apie šiuos dalykus. Dar vienas dalykas tai yra, kiek genetiškai vaikai galėtų paveldėti tėvų lygas, turint galvoje senėjančią visuomenę apskritai. Toliau priežiūra. Apskritai, vyresnio amžiaus žmonės iš dalies jų tam tikros grupės poreikiai yra panašus į neįgaliųjų poreikius. Įskyrus, aišku, tuos, kurie gyvena sveikai. Dažnai vyresnio amžiaus amžiaus žmonas uh, sunkiai juda, jiems sunku nuvykti į teatrą, žaisti žaidimus, jiems gali reikėti vaikštynių ar lasdelių tam, kad galėtų judėti. Todėl reikia galvoti, kaip vietoje galima patenkinti vyresnių žmonių tokius poreikius, kad nebūtų pažeistos jų teisės ir kaip tokios paslaugos galėtų būti teikiamos ypač mažesniuose miesteliuose, kaimuose. Žinote, kad miestuose judumas didėja, bet yra ir kaimiškos vietovės, kuriuose problemų daugiau. Nebejotina, kad šiais laikais gyvenimo kokybė kaimo vietovėse yra pagerėjusi, bet mes turime užtikrinti, kad vyresni žmonės ir toliau galėtų gyventi savo namuose, Tam būtina teikti tam tikras paslaugas vietoje, todėl aš ketinu pateikti pakeitimus šioje srityje, o apskritai dėkuoju pranešėjai už atliktą darbą. Ačiū. Taigi pasisakė šešėliniai pranešėjai. Dar yra ilgas norinčiųjų pasisakyti sąrašas ir ponė Groshet ir ponas Petelį ir Sofijo Kony ir kiti regis nieko nepraleido. Taigi baigiu registruoti norinčiuosius pasisakyti. Paprašyčiau kalbėti tik minutę su puse, nes turime dar vieną darbo atvarkės klausimą. Taigi pirmiausia žodis poniai Grostet. Pirmininkė, E, noriu pasakyti, kad Europos parlamentas nėra pakankamai gerai trauktas į aktyvaus senėjimo partnerystę. Europos komisija, valstybės narės, regionai, privatus sektorius, sveikatos apsaugos e, atstovai, vairios organizacijos atstovaujančios e, pagyvenusiems žmonėms yra toje partnerystėje, bet nėra Europos parlamento. Ir aš norėčiau, kad uh, E, tai viena tokia kritika, apie tai reikia kalbėti. Ir taip pat norėčiau, kad būtų daugiau kalbama apie investicijas e, į aktyvų senėjimą. E, partnerystės turi taip pat pasisakyti už inovacijas aktyvų vaidmenį. Reikia, kaip galima, išmanesnių inovacijų, kad būtų galima atsižvelgti į senėjimo įvairius aspektus reikia galvoti apie technologijas ir apie tam tikras priemonės, kurios, pavyzdžiui, e, informacinė, informatyvė sistema leistų dėkti e, pagyvenusių žmonių namuose. Dėl e, priežios ir gydimo reikia daugiau mokslinių tyrimų, egzistuoja daug klinikų E, daug e, klinikinių bandymų, jų buvo atlikta, bet mes e, iki šiol negalime išgyvendinti visų, išgydyti visų lygų susijusių su senėjimu, taigi reikia daugiau veiksmų šioje srityje. Mes turime taip pat skatinti privačias viešasias partnerystės ir e, taip pat daugiau mokslinio tyrimų neurodegeneracinių e, lygų srityje. E, Kolegiai, pasakysiu, kad aš norėčiau dar pateikti atitinkamų pakeitimų dėl šių klausimų, kuriuos minėjau. Dėkuoju, ponė Grostet. Mes iš ties stengiamės. Stengiamės kad būtų aukšto, mūsų atstovas aukšto lygio grupėje, bet biuras turi priimti šį sprendimą. Mes žinome, turi dalyva, turime dalyvauti priimant šios sprendimus ir parlamentas turi likti savarankiškas. Todėl šios diskusijos šiame komitete yra svarbios ir būtent tuo remiantis buvo atmestas pasiūlymas. Ačiū. Maničiau, kad turėtume dar kartą apsvarstyti tą klausimą, kodėl nesame valdymo, ne, nėra mūsų atstovų valdymo grupėje. Pritariu pranešimui ir pritariu pranešėjos pozicijai, tačiau man kelia nerima vienas dalykas. Visko viename dokumente išspręsti negalime, o senėjimas yra daug sričių priepinti problema. Todėl mums reikalinga problema, programa, integruota programa senėjimo srityje, tokia programa, kokią turime aplinkos srityje. Mums reikia išanalizuoti visus kintamuosius, kurie yra skirtingose šalyse, nes kai kuriuose šalyse situacija gali būti skirtinga ir mums reikia aiškiai nustatyti Europos prioritetus pagyvenusių žmonių srityje, nes vienose šalyse yra vienokia šeimų situacija, kitose kitokia. Yra dar viena problema tokia kaip vienišumas yra atlikta daug rimtų tyrimų, kokį poveikį sveikatai daro vienišumas, e, taip pat bloga mytyba ir kiti veiksniai. Mm, techn... Lobistai atlieka labai svarbu vaidmenį. Pavyzdžiui, pirmame puslapyje rašoma, kad parlamentas netenka savo prestižo dėl lobistinės veiklos. Partnerystė šiuo klausimu yra labai svarbi, bet ši technologinė utopija yra tokia, kurioje rašoma, kad tik mašinos įrengimai gali išspręsti šią problemą. Taigi mums reikia rasti ankstyvos diagnostikos metodų ir reikėtų aptarti šios klausimus. Ačiū, ponė Hipne, jums taip pat viena minutė. E, dziękuję bardzo. E, tak... Ačiū pirmininkė. Nutinka ir taip, kad mūsų visuomenės yra senėjančios, mes susidurėme su šia problema, kiekvienoje šeimoje yra pagyvenusių šeimos narių ir mes patys senėjame. Senėjimas yra gyvenimo sudėtinė dalis. Todėl mums reikėtų savo darbą grįsti geros sveikatos kriterijais ir susitelkti ties prevencija. Taip pat globa, priežiūra, reabilitacija, socialinė rūpyba. Visi šie klausimai yra labai svarbus ir svarbus kaip tikslai. Mums trūksta specialistų dirbančių šioje srityje, kurie galėtų atlikti tokį darbą. Ir taip pat reikalingas kitoks požiūris į urbanizaciją bei demografinius pokyčius. Privalome pagalvoti apie ir apie šias problemas aktyvus senų žmonių aktyvumas ir mokymasis visą gyvenimą taip pat yra svarbus. Kartais tokią galime pasitelkti ir tokią veiklą kaip trečiosios kartos universitetai, kad pagyvenusiai žmonės e, turėtų prasmingos veiklos. Manyčiau, kad Europoje ir pasaulyje galima rasti įvairių sprendimų ir parengti pačią geriausią sistemą. Ačiū. Dar kartą dėkoju Jums. Toliau, poniai Klas žodis, Jums vieną minutę su pusę. Gerbiamasis pirmininkė, iš ties e, tiek daug norėčiau pasakyti tuo klausimu, kad labai sunku bus sutilpti šias minutės. Manyčiau, kad pranešimas yra per daug e, siauro pobūdžio. Pone Rosi teigė, apie, kalbėjo apie įsitraukimą į demokratinės m, asociacijas. M, manyčiau, kad reikia rūpintis ne tik pagyvenusiai žmonėmis ir, bet ir vaikais. Senėjimas nėra problema, būtų galima pasitelkti aktyvumo klausimo, kaip ponė Hipner sakė, galima būtų pa, pasinaudoti trečiosios kartos universitetų veikla, taip pat mums reikėtų pabrėžti, kad vyresnieji mūsų visuomenės nariai e, yra labai svarbus ir vertingi mūsų visuomeniai. Ir medicinos pažanga yra nemaža senų žmonių priežiūros srityje. Deja, klausimų yra daug, taigi sunku buvo sutilpti į nustatytą laiką. Toliau Peterli, vieną minutę su pusę. Dėkoju pranešėjai už puikų pranešimą už tai, kad atkreipi dėmesį į socialinę, ekonominę situaciją ir į tai, kad e, senėjantys žmonės turėtų būti ir savarankiški, labai svarbios ir inovacijos visuomenėje turėtų tobulėti ir turėtų daugiau remti pagyvenusių žmonių aktyvumą. Kai kuriuose valstybėse narėse modeliai skiriasi, kai kuriuose yra standartizuoti modeliai. E, kalbant apie pagyvenusių žmonių e, gyvenimą, savarankišką gyvenimą arba gyvenimą senelių namuose, reikėtų pagalvoti ir apie išlaidas. Mums reikalinga filosofija, kuri remtųsi įvairių kartų požiūrių ir tokiu būdu skirtingose valstybėse narise būtų galima pasiekti gerų rezultatų. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Keletą elementų e, norėčiau paminėti, dėl kurių pateiksiu pakeitimų. Pirmiausia, sportas ir fizinis aktyvumas. Pranešime niekur neminimas sportas ar fizinio aktyvumo klausimas. Man atrodo, kad tai labai svarbus elementas, kadangi pranešėja e, sako, jog aktyvus sveikas senėjimas yra e, esminis dalykas, taigi, man atrodo, turėtume akcentuoti fizinį aktyvumą ir sportą. Uh, E, sportas dabar yra ES kompetencijos e, dalykas, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Ir tai yra visuomenės sveikatos dalykas, bet taip pat ir socialinių ryšių e, elementas. Žmonės sportuodami išvengia vienišumo, kadangi gali užsimti kažkokią grupinę sportinę veiklą. Kitas dalykas e, - nekeliamas e, kartų e, ryšio klausimas. Dažnai pagyvenusios moteris, kurios yra sveikos fiziškai, psichiškai ir, ir vyrai gali padėti jaunesniems žmonėms. Reikia akcentuoti ir šį dalyką. Aš jau beveik baigiau. Taigi dar kitas dalykas - būsto pritaikymas energetinis efektyvumas mes turėtume mm, panaudoti tam tikrus svertus finansinius ir užtikrinti, kad priderintume būstą, e, kad žmonės pagyvenę galėtų gyventi. Ačiū dabar e, žodis komisijos atstovams. Thank you very much. Ačiū, ponė pirmininkė. Malonu, kad pakviet, suteikėte mums galimybę pasisakyti ir tikrai esame dėkingi už parengtą pranešimą. Komisija teikdama inovacinę iniciatyvą stengiasi labiau eksperimentuoti. Kodėl? Inovacijos nėra vien tik tai technologinės galimybės inovacijos pasitelkiant technologijas gali tapti ir socialinė pažanga. Todėl mums reikia tą inovacijos eglūdinti potencialą pritaikyti naujiems tikslams, naujoms idėjoms. O tikslų yra trys. Pirmiausia, nebejotinai pagerinti piliečių sveikatą ir gyvenimo kokybę. Antra, pagerinti sveikatos priežiūros sistemos tvarumą ir veiksmingumą kartu užtikrinant didesnį solidarumą. Ir trečia, sukurti naujas įmonėms ir rinkoms galimybės. Ta prasme, kad šioje srityje būtina didinti užimtumą, kurti naujas darbo vietas, kadangi srities potencialas tikrai nėra išnaudotas. Taigi tokios trys mintis, trys varikliai kuriais grindžiama inovacinė partnerystė. Mes neketiname skirti atskiros biudžeto eilutės šiai partnerystėj, nors pati partnerystė yra naujas dalykas. Tiesiog partnerystės idėja reiškia, kad reikia panaudoti turimus išteklius, bet kitaip negu kad anksčiau, stengiantis vengti veiksmų dubliavimo ir užtikrinant kaip galima didesnę veiksmų sinergiją. Aišku, komisijai buvo užduota klausimų apie tai, kokia tos partnerystės esmė. Kaip nebūtų keista, mes gavome 261 pasiūlytą projektą europinių lygių iš įvairių konsorciumų, kurie pageidauja veikti, kurie pageidauja imtis priemonių duodančių gana greitą rezultatą. Tokiu būdu komisija uh, turėjo paskatą aktyviau veikti, ieškant konkrečių priemonų įgyvendinimo galimybės. Šešios tokios priemonės, šeši tokie projektai yra susiję su vaistų receptų išrašymo sistema. Kaip tai yra daroma? nes labai dažnai jie kenčia nuo įvairių lygų, turi vartoti labai skirtingus vaistus, o jie turi būti suderinti tarpusavį. Dar vienas dalykas - kritimai. Po 65 metų amžiaus vyresni žmonės gana dažnai klumpa ir dėl to uh, patiria sužalojimų, kurie reiškia didesnės sveikatos priežiūros sistemai skiriamas išlaidas. Ir dar vienas dalykas tai yra paslaugos ir funkcijos. Jeigu žmogus turi vienokį ar kitokį neįgalumo laipsnį, tai reikalingos ir paslaugos, ir sistema, kuri galėtų jam padėti. Šioje srityje didžiausias dėmesys turėtų teik, tekti vietos institucijoms, kad e, tam tikrą negalę turinti žmonės, kurie yra normalūs antraip piliečiai galėtų judėti ir būtų aktyvus, galėtų ir toliau dirbti kokybiškai darbo rinkoje. Taigi šeštasis projektas yra amžiui palankus, palankios sąlygos ir aplinka, tokios kaip transporto sistema mieste ir panašiai. Taigi tai yra labai konkretūs veiksmai. Nereikia jokio dviračio išradinėti, tiesiog reikia imtis labai konkrečių veiksmų, nu, įvardytose šešiose sritise. Taip, taip pat buvo klausima, ar komisija išvelgia kažkokių tai kliučių. Tokių kliučių nebejotinai yra. Todėl mes ieškome partnerių, kurie padėtų mums kliūtis pašalinti. Viena iš kliučių, pavyzdžiui, tai uh, mūsų sistemų saveikumo stoka. Uh, Daugelis įrenginių puikiai pritaikomi regione ar vienoje valstybėje narėje, bet tarp valstybinių lygių saveikumas tų įrenginių ir sistemų nėra užtikrintas, o tai labai svarbu. Taip pat komisija galėtų pateikti nemažai pavyzdžių, kaip yra vykdomas, e, vykdoma priežiūra, sakysim, Flandrijoje yra labai gerų pavyzdžių, nes Flandrijoje sukurta ats, visų uh, vienišų asmenų integravimo sistema Škotijoje. Dar vienas dalykas yra specialios programos, kurios uh, padeda uh, stebėti kritimo traumas. Dažnai tos traumos yra ne tik dėl kritimo, bet ir dėl to, kad žmonės nepakankamai gerai maitinasi. Taigi yra mytybos įtaka. Ir jeigu mes išnaudosime visas galimybės, tai tada galėsime užkirsti kai kuriems reiškiniams kelią. Galima būtų, aišku, pateikti daug pavyzdžių, bet nepamirškite, kad ne komisija yra atsakinga už visus šių priemonių įgyvendinimą. Jas turi įgyvendinti vietos ir regiono valdžios institucijos. Šiandieną vyksta labai e, didelis renginys, konferencija, kurioje yra 400, apie 450 dalyvių, per 50 mūsų partnerių ir tokiu būdu mes dar geriau apjungsime savo išteklius. Pirmininkas, ačiū. Ar pranešėjai norėtų greitai atsakyti? Taip, e, labai noriu sureaguoti trumpai. Dėkoju visiems, kurie pateikė pasiūlymų e, kurie siūlo akcentuoti chroniškų lygų diagnostiką, sportas, fizinis aktyvumas, tai taip pat turėtų atsispindėti mano pranešime norėčiau e, paskatinti jūs, paprašyti jūsų pateikti pakeitimų e, dėl šių klausimų. Ir dar norėčiau pasakyti, kad kai kurie kolegos minėjo, jog reikia akcentuoti tik inovacijas e, rūpybos priežiūros srityje. Nemanau, kad tai yra pakankamai. Jau kalbėsime apie partnerystės. Reikia galvoti, kad turime sukurti e, palankias gyvenimo sąlygas, kaip kad sakė Europos komisija, turėtume akcentuoti aplinką, saugumą maisto, e, nes tai yra susijęs su mūsų kompetencija. Ir tie dalykai turi būti minimi būtinai pranešime dėl struktūrizuoto požiūrio ekonominė, socialinė prasme, užimtumo komitetas taip pat pateiks savo nuomonę dėl šio pranešimo, savo pasiūlymus. Aš, e, kas man svarbiausia, reikia užtikrinti, kad pagyvenę žmonės neatsidurtų žemiau skurto ribos. Mes e, e, turėtume galvoti apie pensijas, apie išmokas pagyvisenusiems žmonėms nes ilgalaikė perspektyva tai gali būti siema su sveikatos problemomis. Gyvenimas e, miestuose, plėtojimas naujovių, tai turėtų užtikrinti naujų darbo vietų kūrimą. Manau, kad tai yra gerai ir ekonomikai išjudinti ir kad ne, viskas ne E, visi standartai ne, neprastės, kad mes galėsime pagerinti padėtį. Dėkuoju ir manau, kad dar turėsime galimybę aptarti šiam klausimui. Ačiū. Terminas yra lapkričio 23 diena, iki tada galima pateikti pakeitimus. Ir po to vasario mėnesį bus pateiktas šis klausimas plenarinėje sesijoje. Toliau kitas klausimas. Kristė klasiai pirmininkaus, svarstant 16 klausimą. Ačiū pirmininkė. Užduotis nelengva per nulį minučių apsvarstyti 16 klausimą, bet tikimės, kad vertėjai suteiks mums šiek tiek laiko, taigi iš karto suteikiu žodį pranešėjui Oreste Rossi. Ir Tai yra pranešimas ES aplinkos priemonių teikiamos naudos užtikrinimas, pasitikėjimo didinimas, geriau informuojant ir sparčiau reaguojant. Taigi, ponė Rosi. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, kadangi laikas nenumaldomai bėga. Mes stengiamės kuo geriau pasinaudoti teisynų aplinkos rytyje. E, remdamiesi komisijos komunikatu, kuriame kalbama apie geriausią priemonių aplinkos saugos rytyje panaudojimą, nustatėme, kad vietinėms ir regioninėms valdžios institucijoms nesuteikiamas pakankamas vaidmuo ir manyčiau, kad būtų labai svarbu tai pabrėžti ir nurodyti, nes labai dažnai priemonės aplinkos apsaugos srityje turi būti remiamos atitinkamomis lėšomis ir stengiamės panaikinti kai kurias e, persidengiančias priemonės ir pasitelkti tokias priemonės, kurios nekainuoja daug ir taip pat, kurios padėtų sumažinti biurokratiją šioje srityje. Priemonių projektas dėje po pirmojo svarstymo nebuvo tęsimas. Dabar pasistengsiu labai greitai. Pas, pasistengiau greitai pristatyti. Ačiū pranešėjai, ačiū už trumpą pristatymą. O dabar norėčiau labai trumpai suteikti žodį šešėliniams pranešėjams, o po to e, lapkričio 28 dieną bus dar kartą keičiamasi nuomonėmis ir prašome pateikti pakeitimus iki lapkričio 23 dienos. Dabar žodis poniai Florence. Und dem Bericht überhaupt nicht einverstanden. Wenn man sich überlegt, welche Probleme wir haben bijau, kad negalėčiau pritarti šiam pranešimui, nes Europoje yra daug problemų gyvendinant teisės aktus aplinkos apsaugos rytyje, taigi mums reikėtų 20-30 puslapių dokumento. Ir tas problemas reikia aiškiai įvardinti, kritikuoti jas lengva, bet reikėtų paaiškinti, kur glūdi tų problemų esmė ir kur yra tos problemos regioninėms valdžios institucijoms. Taigi, ponė Ros, iš tikrųjų neatsakėte nei vieną klausimą. Ir nes trūksta paaiškinimo, kok, su kokiomis problemomis susiduria mažos ir vidutinės įmonės. Aš suprantu, kad jūsų ketinimai yra geri, bet ką, kokiuose srityse konkrečiai reikėtų pakeisti. Uh, nes iš ties nenurodyta nei vienos jautrios ryties. E, subsidiarumo principas nepasiteisinimas e, aiškiai apibrieštis e, nėra privalumas, bet manyčiau, kad atvirkščiai mums labai svarbus aiškumas. Gal kartais nebūtina pasiekti tokių aukštų standartų, bet taisyklės turi būti aiškios. Kalbant apie skirtumus tarp Italijos ir Austrijos, Tai yra aiškus įrodymas, kaip galima skirtingai gyventinti teisės aktus ir e, norėčiau, kad tai būtų labai aiškiai nurodyta jūsų pranešime. Esu pasirengęs prisidėti prie šio darbo. Ir priešingo atveju būtų negerai, kaip suprantu, ketvirtą dalį Nu, nors labai sunku ją suprasti, jūs tikitės, kad valstybės, kad Europa leis lėšas, kad valstybės narės geriau gyvendintų tuos aktus. Mano rinkimų apygardoje yra problemų ir Tiesiog reikia gyvendinti teisės aktus. Jeigu yra kokiu nors problemų, tai jos turėtų būti aiškiai nurodytos ir mes visi turime surasti sprendimą. Kol dar kalbu, norėčiau padėkoti Florence. Dabar žodį suteikiamas Džiaulainin. Ir ponas Hasi taip pat prašė žodžio. Pone Geliai Rokoniai taip pat prašė žodžio, bet suteiksiu jums galimybę kalbėti per kitą posėdį. Ačiū, tai labai svarbus pranešimas problema, kad ES teisės aktai nepakankamai gyvendinami ir taip daroma žala ir aplinkai, ir ekonomikai. Žinome, kad milijardinės investicijos nedaromos, tačiau neįkime netinkamų kelių. Nes problema yra ne teisės aktai aplinkos apsaugos rytyje, bet netinkamas jų gyvendinimas 27 valstybėse narėse ir visose lygmenyse. E, daktarė Štoiberg teigė, kad vienais atvejais teisės aktai gyvendinami labai sparčiai, kitais atvejais labai lietai. Mums reikia turėti priemonę, su kuriuo pagalba būtų galima patikrinti tokius atvejus, kad e, būtų teisės aktai labai aiškiai perkeliami į nacionalinę teisę. Aš esu pranešėjęs septintosios aplinkosaugos programos klausimų ir galėčiau pasakyti, kad visi pasiūlymai turi būti labai konkretus ir mums reikia užtikrinti teisės aktų gyvendinimą. Ačiū toliau, panas Hasi. Pone Hasi, ačiū. Ačiū pranešėjai už šį darbinį dokumentą. Norėčiau pritarti panui Lorenzu ir, ir kitiems pasisakiusiesiems. Mums iš tikrųjų reikia e, pat patobulinimo šioje srityje. Pranešime pabrėžiamas vietos valdžios institucijų vaidmuo, kuris nėra pakankamas sprendžiant šį klausimą, nes nacionalinės valdžios institucijos, kurios yra atsakingos už teisės aktų įgyvendinimą aplinkosaugos srityje, kaip teigiama komisijos komunikate, turėtų dirbti tinkamą linkme tai yra rinkti duomenis taip, kad tie duomenys galėtų būti panaudojami ne vienam tikslui pasiekti. Taip pat reikia, kad piliečiams būtų aiškiau, kokia jiems būtų nauda, jeigu tinkamai konkrečiai būtų įgyvendinami teisės aktai aplinkos saugos srityje nes kai kas e, kartais yra linkę apskritai pamiršti šią problemą. Pavyzdžiui, mano šalyje e, yra svarbus teisės aktai jūrivystės, jūrų srityje, laivybos srityje. Ir jau kelis kartus sakiau, kad reikia e, rašyti ir apie ežerus, ir apie rūkštėjimą, ir kitus klausimus, kad piliečiams būtų aiškiau, kokia būtų tokių teisės aktų ir priemonių gyvendinimo nauda, kad piliečiai galėtų daryti spaudimą valdžios institucijoms tuo klausimu. Ačiū, ponė Hasiai. Atsiprašau, bet manyčiau, kad šis klausimas turėtų būti įtrauktas į darbo atvarkę kitą kartą, per kitą posėdį. Komisija dalyvauja, bet paprašytume komisijos atidėti šį klausimą iki kito posėdžio, na nebent labai greitai, trumpai galėtumėte uh, E, pasisakyti, norėčiau paprašyti pranešėjos sutikimo, ar galėtume dabar baigti šio klausimo svarstymą ir įtraukti jį į kito posėdžio darbo atvarkę, tai yra lapkričio 28 dieną. Ir tie, kurie šiandien pasisakyti tuo klausimu negalėjo, galės pasisakyti per kitą posėdį. E, pakeitimus prašau pateikti iki gruodžio penktos dienos. Pirmininkė dėkoja vertėms, o kitas posėdis vyks gruodžio 12 dieną Briuselėje. Ačiū.